Tisztelettel köszöntöm Önöket, magyarul fogom vezetni az ülést. Sveiki, ponas ir ponai. Aš tęsiu posėdį pirmininkaudamas vengrų kalba. Kita mūsų posėdžio tema - bendros diskusijos dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir įmonių perkelimo ES. Pirmiausiai svarstysime pono Raimero Biogės pranešimą Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų lėšų mobilizavimas Belgijoje, tekstilės sektoriuje ir Airijoje. Mes uh, svarstysime žodinį klausimą dėl įmonių perkelimo Europos Sąjungoje. Pirmiausia, steiksiu žodį Raimorui Biogiai, kalbėti keturias minutės. Prašau, ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Uh, Aš kaip biudžeto komiteto pranešėjas pristatau Jums pasiūlymą dėl Europos e, globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo dviem atvejais. Pirmas atvejis remiasi atitinkamų prašymų gautų iš Belgijos, antrasis prašymų gautų iš Airijos. Iš anksto noriu kreipti dėmesį į tai, kad šiame kontekste biudžeto komitetas privalo patikrinti, ar yra išpildytos atitinkamos sąlygos pasinaudoti globalizacijos padarinių fondo lėšomis ir naudodamas progą noriu padėkoti ir pabrėžti, kad buvo puikus bendarbiavimas tarp biudžeto komiteto ir užimtumo komiteto. Mes atkreipėme dėmesį ir atsižvelgėme į užimtumo komiteto teikiamas pataisas. Ir todėl manau, kad e, užimtumo komiteto pasiūlymai sulaukė dermo dėmesio. Žinote, kad globalizacijos fondo didžiausia suma yra 500 milijonų eurų per metus ir lėšos yra skirtos išmokėti kompensacijoms arba steigti paramą uh, nuo globalizacijos nukentėjusiams asmenims praradusiems darbo vietas. Rezoliucijos projekte mes atkreipiame dėmesį į tai, kad e, lėšos iš Europos e, socialinių fondo, finansuoti globalizacijos fondo visą laiką gali būti naudojamos ir aš dar kartą noriu pabrėžti šiandien, kad dėl to negali nukentėti Europos socialinio fondo e, lėšų mokėjimas kitoms reikmėms. Todėl prašymai privalo būti teikiami atskirai, o ne kartu, nes kiekvienas atvejis yra skirtingas, kiekvienas yra sudėtingas ir e, prašymus teikti atskirai, reikia taip pat ir siekiant neuždėlsti jų svarstymo. Tiek įžangai, o remiantis pasikeitusiomis taisyklėmis, kadangi prašymai buvo pateikti po 2009 e, metų gegužės e, pirmos dienos ir yra prašoma maždaug 25 milijonams eurų suteikti paramą Belgijos ir Airijos nukentėjusiems asmenims. Belgijos atveju kalbama apie 2 1199 atleistus darbuotojus iš 46 tekstilės įmonių rytų ir vakarų Flandrijoje, dviejose e, regionuose ir e, Belgija prašo suteikti 9,2 milijonus eurų Airijos paraiška dar remiasi taip pat ir žimtumo komiteto turimą informaciją. Gausiai e, čia kalbama apie 2840 darbuotojų atleistų iš dėl įmonės Limeriko klero šiaurės Tiperio grafystėse, iš kurių 2000, 2400 prašoma finansinės pagalbos, kalba eina apie 14,8 milijono eurų. Biudžeto komitete po intensyvių diskusijų mes uždegėme žalę šviesą lėšų mobilizavimui abiem atvejais, tačiau teikdamas dėmesį į tai, ką pasakiau pradžioje, mes norime, kad komisija užimtų labai aiškę poziciją dėl šių paraiškų ir iš principo e, apsispręstų dėl e, globalizacijos fondo lėšų naudojimo. Šis klausimas yra įtrauktas darbo tvarkė taip pat ir užimtumo komiteto iniciatyva. Ačiū, ponė Belgė. Dabar ponė Bereš suteikiamas žodis. Komisijom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas norėjo pateikti žodinį klausimą dėl įmonių perkelimo Europoje Sąjungoje. Ir čia mes remiamės e, taip pat lėšomis išmokėtomis iš e, Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo. Tačiau čia yra tam tikrų prieštaravimų naudojant šio fondo lėšas. ir socialinio ir užimtumo reikalų komiteto nariai niekuomet nenorėjo paimti įkaitais darbuotojų, nes darbuotojai e, šiuo metu kaip tik ir patiria didžiausią nuostolį dėl to, kad įmonė yra perkeliama. Ir čia konkrečiai aš kalbu apie įmonės dėl e, perkelimą. Ir e, nors buvo paskelbta, kad bus išmokėti 19 milijonų eurų ne dėl įmoniai, bet darbuotojams, kurie e, pat neteko darbo. Tačiau tą pačią dieną įmonė dėl. E, nu, e, atliko atitinkamus sandorius biržoje, dėl ko pakilo jų, jų akcijų kursai. Ir E, komisaras patvirtino, kad e, yra 54 milijonai eurų skiriami šitai įmoniai, kad ji pastatytų savo filialą Lenkijoje. Ir todėl mes e, kreipiamės atsakingus komisarus ir jie savo ilgu raštu atsakė, kad jie nagrinėjo šį klausimą ir kad Europos, Europoje turėtų būti e, dvi e, gamybos vietos, kad galėtų e, patenkinti rinkos poreikį. Tačiau iš tiesų dėl įmonė dėl atsisakė vienos gamybos vietos ir ji, nes jos atveju nesilaikė, buvo nebuvo laikomasi jokių ES teisės aktų, nei profsąjungų teisės, nei e, darbuotojų teisės. Taigi e, mes susidurėme su tokiu atveju, kaip, kai yra naudojami ES pinigai ir mes žinome, kaip sudėtinga yra gauti tas lėšas, koks yra sudėtingas procesas ir kaip tik tuo metu bendrijos pinigai naudojami tokiam paradoksaliam tikslui, kad kad amerikiečių akcininkų pelnas yra padidinamas, o e, Europoje airiai tam tikri darbuotojai atleisti iš darbo, tai yra konkretus airijos atvejs, tuo tarpu e, tie darbuotojai airijoje pakeičiami darbuotojais Lenkijoje. Ir mes juk netokiam tikslui kūrėme prisitaikymo prie globalizacijos fondą. E, Ir toks atvejis e, turėtų mus priversti susimastyti apie sąlygas, e, kokiomis mes naudojame ES biudžeto lėšas siekiant, siekdami paremti didžiųjų įmonių strategijas. Ir e, mes žinome, kad buvo parengtas atitinkamas strategijų dokumentas komisaro Baroso, komisijos pirmininko Baroso, kad ir jame buvo išdėstas toks prioritetas, kad darbuotojai turi išsaugoti savo vietas, tai yra turi būti išsaugomos esamos vietos ir juk komisija iš tiesų turėjo žinoti, kad ta įmonė turėjo dvi gamybos vietas, o paskui susidarė tokia konkreti situacija, kad buvo renkamasi iš tų dviejų, buvo renkam, renkama viena e, gamybos vieta iš tų dviejų ir manau, kad komisija čia turėjo aktyviai sureaguoti ir pradėti dėrybas su įmonė dėl, kad ta įmonė Airijoje būtų nebūtų perkelta, nes čia tiesiog įvyko e, toksai dalykas, kad e, kompiuterius gaminanti įmonė buvo paversta nešiojamus kompiuterius gaminama įmonė, tai yra e, ir jos buvo pakeista gamybos vieta. Todėl manau, kad mes turime e, nuosekliai reaguoti į tokius atvejus. Ir kita komisija ir Mario Monti e, turėtų veikti aktyviau, kuomet kyla klausimas, kas yra finansuojama su, su ES biudžeto lėšomis, ypač kuomet yra kalbama apie įmonių perkelimą, nes tokiu būdu e, tarsi supriešinami e, skirtingų šalių darbuotojai ir tokia yra didžiųjų koncernų strategija, kuri nesilaiko socialinės dvasios, tokios, kokią mes įsivaizduojame. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar žodis teikiamas ponui Špidlai. Penkias minutės, prašau. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci Evropské. Gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir tai, jog jis pritarė komisijos pasiūlymui dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Belgijoje tekstilės sektoriuje ir Airijoje kompiuterių sektoriui. Pronas, ponas pranešėjau, jūsų parama e, susilaukė keletų komentarų. Taip pat aš norėčiau pakomentuoti ir kitus dalykus, kuriuos jūs minėjote savo pranešime. Pirmasis susijęs su biudžetu yra susijęs su finansavimo šaltiniais. Jūs mums primenate, kad Europos socialinis fondas neturėtų būti vienintelis finansavimo šaltinis. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra ypatingas instrumentas, kadangi jis neturi savo paties lėšų. Jis yra mobilizuojamas per tam tikrus atskaitomybės laikotarpius. Ir čia mes kalbame apie esamų biudžeto eilučių perkelimą. Antra, siūlymas biudžetą rengiančiai institucijai yra mobilizuoti sumas e, iš esamo biudžeto. Ir tą mes darome nagrinėdami konkrečius atvejus, atsižvelgdami į poreikius. Teisybė yra tai, jog iki šiol praktiškai pagrindiniai finansavimo šaltiniai buvo Europos socialinės fondas ir aš norėčiau, kad visi aiškiai suprastume, norėčiau pabrėžti, kad praktiškai tai buvo pagrindinis šaltinis. Kitaip tariant, Europos socialinis fondas arba lėšos tame fonde nėra mažinamos. Tai yra pagrindinis dalykas. Antras klausimas, kurį jūs paminėjote, nėra išskirtinai susijęs su biudžeto klausimais, tai yra dalykas susijęs su sprendimu prieimimu. Jūs reikalaujate, kad komisija teiktų savo pasiūlymus dėl fondo mobilizavimo atskirais dokumentais. Komisija supranta tokio atskiro požiūrio pranašumus, kadangi Tai sumažintų konfliktų riziką iki nulio ir dėl to būtų neįmanoma pasinaudoti šiuo fondu kaip tam tikrų įkaitų. Vis dėlto taip pat yra būtina atsižvelgti ir į naujus tinkamumo kriterijus, kuriuos, apie kuriuos mes dabar ir diskutuojame. Atsižvelgiant į šiuos naujus kriterijus, per ateinančius kelis mėnesius mes laukiame didžiulio prašymų padidėjimu ir daugelis dokumentų galbūt bus išanalizuojami greičiau, jeigu jie bus teikiami atskirai. Tačiau bet kokiu atveju komisija gali pasakyti, kad geresnis požiūris, nepaisant šios rizikos ir techninių šio darbo komplikacijų, yra toks požiūris, kuris analizuoja atskirus atvejus Todėl komisija sutinka, kad jos procedūros būtų pakeistos per ateinantį atskaitomybės laikotarpį. Todėl aš manau, jog galėčiau aiškiai pasakyti abiem atvejais, kad tai bus atlikta. Kitas dalykas, gerbiamas pirmininkė. Komisijai labai malonu išgirsti tai, jog parlamentas pritarė sprendimui mobilizuoti Europos prisitaikymų prie globalizacijos padarinių fondą uh, tam, kad būtų padedama darbuotojams, kurie buvo atleisti dėl darbuotojų mažinimo Belgijoje tekstilės sektoriuje ir Airijoje kompiuterių pramonės rytyje. Čia kyla klausimas, ar būtų galima suderinti įmonių perkelimą ir valstybės paramą komisijoje. Pirmiausia, turėčiau pasakyti, jog komisija supranta, ir suvokia neigiamą įmonių perkelimo poveikį darbuotojams ir jų šeimoms nariams. Tačiau komisija neturi teisės kišti į įmonių sprendimų prieimimo procedūrą, jeigu nepažydžiama įmonių teisė. Komisija primena, jog ji neturi galios kišti į įmonių sprendimų prieimimo procedūrą arba juos atidėti. Įmonės neturi prievolės informuoti komisiją jeigu jų priimami sprendimai yra teisingi. Šiuo atžvilgiu komisija taip pat supranta, jog kilo didelis susirūpinimas dėl to, kad valstybinė parama, įskaitant ir struktūrinių fondų parama, gali būti panaudojama kaip priemonė pritraukti verslo investicijas iš kitų regionų. Komisija norėtų priminti, kad bendrijos taisyklės reglamentuojančios valstybinę paramą yra tokios, jog valstybė galėtų kištis tik tuo atveju, jeigu tai liestų skurdžius regionus ir jeigu ši parama nebūtų panaudojama pažeidžiant kitų regionų teises. Ši problema taip pat yra analizuojama reglamento, kuris reglamentuoja bendrą struktūrinių fondų e, sritį. Čia siekiama užtikrinti, kad investicijos būtų įgyvendinamos ir kad jos ženkliai prisidėtų prie regioninės plėtros. Remiantis 57 straipsnių, įmonės turi užtikrinti, jog struktūrinis projektas būtų įgyvendinamas penkerius metus po projekto pasibaigimo arba trejus metus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu projektas yra pakeičiamas, pakeitus įmonės struktūrą, pasikeitus savininkams ir panašiai, ir jeigu šis pokytis daro įtaką projekto esmei arba sąlygoms, arba jeigu toks pasikeitimas suteikia įmoniai per didelį pranašumą, tuomet parama turėtų būti nutraukiama. Įmonės privalo teikti informaciją kasmet apie savo vykdomą veiklą. Komisija privalo informuoti kitas valstybės narės. 2007-2013 metų programavimo laikotarpyje mes dabar taip pat turime ir dar naują teisinį reglamentą, kuris užtikrina, kad įmonės, kurios privalo gražinti tam tikras sumas, jeigu jų veikla buvo perkelta valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, tokios įmonės negali gauti paramos. 40 punktas gairėse teigia, kad parama gali būti teikiama tik tuo met, jeigu investicijos yra įgyvendinamos tame regione bent penkerius metus pasibaigus projektui. Jei parama yra apskaičiuojama remiantis atlyginimų kaštais. Per trejus metus po projekto įgyvendinimo tai privalo būti išlaikoma. Tame pačiame regione investicijos privalo išlikti penkerius ateinančius metus nuo datos, kuomet buvo pasamdyti darbuotojai. Vidutinių ir mažų įmonių atveju tai gali būti sumažinama trejiems metams. Tuo siekiama išvengti tiesiog dotacijų ir subsidijų pirkinėjimo. Ir to, jog tam tikrų gamyklų vieta būtų pasirenkama tik pagal subsidijų gavimo vietą. Kiti dalykai tokie kaip atlyginimai, darbuotojų kvalifikacija, geografinė vieta vaidina labai svarbu vaidmenį, ponius ir ponai. Tikiu, jog aišku, jog kalbant apie Europos lėšų panaudojimą, kuris yra teisingas strateginiu lygiu ir mes turime apie tai diskutuoti, čia nėra jokių abejonių. Norėčiau pasakyti, jog lėšos, kurios buvo arba bus naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų rėmose, bus skiriamos nukentėjusiems žmonėms, būtent atskiriems darbuotojams tiek Belgijoje, tiek Airijoje, tiek ir bet kurioje kitoje valstybėje narėje Europoje. Šios lėšos nebus skiriamos bet kokiai įmoniai. Šios lėšos yra skirtos žmonėms, o ne verslo įmonėms. Ačiū uždėmesi. Most pedig a képviselőcsoportok nevében felszólalások követ. Ačiū ponui Špidlai. Dabar suteiksime žodį skirų frakcijų atstovams pasisakyti, ponia Moran Šartie, pusantros minutės pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau grįžti prie mūsų svarstomų atvejų dėl globalizacijos fondo lėšų panaudojimo. Mes siekime apginti darbuotojų interesus, siekime uh, pagerinti jų kvalifikaciją, galimybę rasti darbą, kuomet jie yra atleidžiami. Grįžkime prie dėl įmonės atvejo, kurį minėjo ponė Beres. Gamikla Airijoje daugiausiai gamina stacionariuosius kompiuterius skirtus biurams ir komisija dabar palaiko, tiksliau teikia paramą tos pačios įmonės naujos gamyklos statybą, kurie turėtų būti gaminami nešiojami kompiuteriai. Rinkos situacija dabar yra tokia, kad nešiojamų kompiuterių paklausa didesnė, todėl neišvengiamai gamykla veikianti Airijoje turės būti uždaryta. Ir skirtingų gamybos vietų skirtingos gamybos vietos ir sukels dabar tas problemas airijos darbuotojams, apie kurias mes kalbame. Aišku, mes atskirai abu atvejus apsvarstėme ir paraginome komisiją labai atidžiai priimti sprendimus dėl paramos teikimo, nesvarbu, kokiame kontekste e, yra teikiamos ar per regioninę paramą, ar europinėme kontekste. Negalime leisti, kad būtų iškraipoma situacija rinkoje ir kad parama vėl grįžtų bumerangų darbuotojams. Reikia veikti iš anksto, kad išvengtume arba sumažintume problemų skaičių darbuotojams. Pirmininkas uh, Noriu pakartoti, kad e, dar turėsime laiko diskusijoms, tačiau nekalbėkite ilgiau nei pusantros minutės. 2009 metais Airija patyrė beprecedentinę katastrofą. Daugybė žmonių netenko darbo vietų ir tai pasiekė tiesiog istorinį mastą. Europos globalizacijos fondas teikia lėšas ekonomiškai pažeidžiamoms pažydžiamiems regioniam, regionams. Mes kalbame apie 40 milijonų eurų. Ir tai yra lėšos skirtos žmonėms, kurios bus skirtos 2400 žmonių. Šios lėšos bus skirtos perkvalifikuoti darbuotojams, steigti naujas įmonėms ir kurti naujas darbo vietas. Tai yra tikrai labai būtina. Dėl darbuotojų komiteto atstovai šiandien šį vakarą labai atidžiai seka šio, šias diskusijas. Ir šio fondo lėšos jau pasiekė dėl darbuotojus ir jos tikrai, jie tikrai tuo labai džiaugiasi. Šios lėšos bus tinkamai panaudotos ir aš šiandien kviečiu mūsų ministrą Koklen asmeniškai įsikišti tam, kad būtų užtikrinta, jog būtų sukurtas planas, kaip panaudoti šias lėšas. Mes daugiau nebeturėsime tokiu, tokio šanso. Minister, Ministre Kokai, prašome pasinaudoti šią progą. Aš norėčiau asmeniškai padėkoti kolegoms už tai, jog dėl pateikė paraišką šioms lėšoms. Anksčiau tokią paraišką taip pat buvo teikę Crystal Technics ir kitos įmonės. Dėkoju. Harkin, Oson. Dėkoju, ponė Keli. Dabar ponė Marian Harkin. Vieną minutę, prašau. Chairperson. Ačiū pirmininkė. Mano pirmoji pastaba yra štai tokia. Europos globalizacijos fondas yra tikras, tikras solidarumo išraiška tarp ES gyventojų ir valstybių narių. Antra, kaip airė, man yra labai malonu dėl to, jog atleidus dėl darbuotojus, dabar jie bent jau turi galimybę planuoti savo ateitį. Vis dėlto, kaip jau buvo pasakyta, labai svarbu užtikrinti, kad bet kokios programos ar mokymo kursai būtų tinkamai sukurti tam, kad būtų atliepti darbuotojų poreikiai. Taip pat, kad jie galėtų iš naujo įsileiti darbo rinką ir kurti savo verslą. Ši parama yra tikrai labai sveikintina. Galiausiai aš norėčiau pasveikinti parlamentą dėl to, jog buvo patobulintas šis fondas, tam, kad būtų galima išspręsti labai rimtus klausimus, kurie buvo iškelti šį vakarą. Mes nenorime, kad darbuotojai taptų įkaitais. Mes sveikiname šį 40 milijonų, šią 40 milijonų paraišką. ES biudžetas neturi būti panaudotas tam, kad būtų padidinta akcininkų vertė, kuomet darbuotojai už tai sumokės tam tikrą kainą. Ačiū. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas yra ponė Marija Kornelsen. Jai suteikiamas pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė heeft een aantal vragen aan het licht gebracht. Airijos paraiška gauti param, paramai yra paraiška, kuri parodė, kad dėl tokios, paraiško, kad dėl tokios situacijos gali atsirasti chaosas. Tai yra, kad įmonė uždaro vieną gamybos vietą ir atidaro kitoje Europos vietoje. Atrodo, kad tai yra normali e, procedūra, tačiau įmonė Dell prieš pusantrų metų gavo paramą, kad galėtų įsteigti įmonę Airijoje, tuomet jinai dabar uždaro tą įmonę ir gavusi kitą paramą atidaro įmonę Lenkijoje. E, ir iš tiesų situacija yra netgi tokia, kad airiams netekusiems darbo ne įmonė sumoka išeitinės pašalpas, o yra kreipiamasi į ES globalizacijos fondą. Tai yra iš tiesų trūkumas mūsų užimtumo politikoje kiek e, darbo vietų buvo sukurta ES lėšomis Lenkijoje, Airijoje ir kitose valstybėse narėse. Kyla klausimas, kaip Europos komisija ir valstybės narės galėtų užtikrinti, kad būtų vykdoma nuosekli politika, kad globalizacijos fondo lėšos būtų naudojamos iš tiesų darbuotojams netekusiems darbo paremti, o ne įmoniai. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau kita kalbėtoja yra ponė Figeredo, jai suteikiama viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes visuomet kalbame apie ES politiką, kuri turėtų būti keičiama, ypač kalbant apie įmonių perkelimus. Globalizacijos fondas yra viena galimybė padėti darbuotojams, kurie tapo koncernų ar e, pram, pramonės politikos aukomis ir kurie e, neteko savo teisių. Mes manome, kad čia reikia taikyti ir kitas politikas, kad skatintumėme socialinę pažangą. Airijos darbuotojai neturi būti baudžiami du kartus dėl to, kad jų įmonė siekia pelno ir vykdo socialinį dempingą. Čia aš konkrečiai kalbu apie įmonę Dell, kuri uždarė savo gamybos vietą Airijoje ir atidarė naują e, gamyklą Lenkijoje. Kalbėdami apie šio fondo ateitį, mes turime e, užtikrinti gerą e, viešojo sektoriaus paramos kontrolę ir taip pat kurti darbo vietas. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau pon, ponas Keli pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pareikšti savo nuomonę parlamentui ir noriu kalbėti bedarbių vardu. Ir iš tikrųjų noriu padėkoti tiek komisijai, tiek kitoms institucijoms, kurie nepaliko likimo valiai atleistų dėl darbuotojų, padėkoti taip pat ir visiems kolegams, kurie inicijavo gegužės mėnesį šio fondo sukūrimą. Komisija pakeitė dabar galiojančią tvarką fondo finansavimo, sumažino atitinkamą lėšų skaičių fondė laikomų iki 500 milijonų eurų yra dėja du neigiami aspektai. Tai yra laikotarpio pratesimas nuo dviejų iki trijų metų ir taip pat parama turi būti mokama skaičiuojant ne nuo paraškos tikimo dienos, o nuo sprendimo prieimimo dienos. Kitaip tariant, be šių dviejų dalykų noriu pasakyti, kad žmonės iš tikrųjų labai dėkingi už jų atžvilgių pademonstruotą solidarumą ir mes tikimės, kad šio fondo lėšus bus teikiamai, tinkamai panaudotas ir tai bus pats geriausias Europos komisijos valdomas fondas per visą egzistavimo laikotarpį. Ačiū. Ačiū, ponai. Keli. Ponas Dardėm pusantros minutės. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Ačiū pirmininkė, Pone komisarė, mėly kolegos, iš tikrųjų buvo minėti įvairūs aspektai dėl Europos e, globalizacijos fondo lėšų panaudojimo. Viena vertus džiaugiuosi, kad toks fondas egzistuoja, Europos darbuotojai privalo žinoti, kad Europa sunkiu laikotarpiu gali ateiti jiems į pagalbą. Antras dalykas, kurį noriu paminėti, buvo pagiros, pagir, pagirimiai žodžiai išsakyti Belgijos atžvilgių dėl jos vykdomos geros socialinės politikos. Deja, pats fondo egzistavimas parodo, kad Europoje ne visur socialinė situacija yra tinkama ir kitų priemonių naudojimas taip pat parodo, kad ne viskas yra tvarkoje, todėl galiu tik pritarti kolegiai Pervanš Peres kalbant apie kriterijus, kurios pasitelkus galima tikėtis šio fondo paramos, tai reikia paminėti, kad fondo lėšos yra generuojamos naudojantis kitų fondų, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo biudžetu. Tačiau nepaisant to, lėšos turi būti naudojamos pagal tam tikrą uh, paskirtį ir nustatytas uh, taisyklės, todėl tikiuosi, kad šiam fondui ateitie komisija skirs tokį patį dėmesį kaip ir kitiems jau dabar veikitiems fondams ir kad e, šis fondas negalėtų veikti Europos socialinio fondo sąskaitą. Dabar steiksime žodį ponui Belėtui, nes pono Hendelio nėra salėje. Pusantros minutės kalbėti. Ačiū labai, pirmininkė. Trumpai noriu tokią struktūrinio pobūdžio pastabą išsakyti. Labai džiaugiamės, kad e, šiandien pristatyti projektai, dėl kurių bus rytoj balsuojama, susilaukė pritarimo, tačiau situaciją reikia gerinti iš esmės. Kartais fondo lėšos yra panaudojamos ne, ne visai tinkamai, o tai reiškia, kad procedūra yra netinkama tų lėšų panaudojimui, nes darbuotojams parama turi būti išmokėta greitai, nes jie praranda darbo vietas, neturi pajamų, tuo tarpu mes nereaguojame pakankamai greitai ir tos paramos negalime greitai suteikti, ypatingai vyresnio amžiaus darbuotojams tai sukelia didelių problemų, nes perkvalifikavimas ir panašios programos e, turi vykti pakankamai greitai. Todėl globalizacijos fondui trūksta lankstumo, nes netekia darbo e, darbuotojai, e, kurie e, yra atleidžiami iš įmonių, kurios nėra įtrauktos į tam tikrus Europos komisijos sąrašus, iš tikrųjų negali tikėti šios paramos ir iš tikrųjų labai sudėtinga jiems paaiškinti, kodėl jie uh, tai paramai e, nėra, tai paramai gauti nėra tinkami. Todėl, ponė komisarė, mums reikia pasirinkti pakankamai greitai kitokį požiūrį, labiau globalų požiūrį, kad niekas nenukentėtų. Pirmininkas, ačiū labai. Pusantros minutės ponas B. Piper dabar. Ačiū pirmininkė, komisarė, ponos ir ponai. Globalizacijos fondas suteikia žmonėms galimybę kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti. Tai yra teigiama Europos anglaudos pusė, tačiau komisija įvertino teisinių požiūrių uh, naujos gamyklos, dėl gamyklos statymą Lenkijoje ir suteikė šią gamyklą 54 milijonų struktūrinę pagalbą. Iškyla klausimas, ar mokesčių mokėtojų pinigus naudotume, turėtume taip Europoje skatinti konkurenciją. Manau, kad įmonių perkelimo atveju tokių subsidijų mes neturėtume mokėti, net ir valstybės narės neturėtų to daryti. Noriu užduoti dar vieną klausimą komisijai. Ar iš tų 54 milijonų eurų, kurios Lenkijos vyriausybė numatė skirti dėl gamyklos statybai, yra ir Europos struktūrinių fondų lėšų tam tikra dalis, kodėl komisija nėra dėl to pareiškusi labai aiškios pozicijos. Aš noriu paraginti komisiją rimtai atsižvelgti į savo prievolę patikrinti atskiras paraiškas, nes, nes iš tikrųjų perkeliant įmonės iš vienos ES valstybės į kitą mes negalime skirti e, europinių lėšų. Jūs komisija remiantis Lenkijos vyriausybės pranešimais, tačiau tikros kontrolės nevykdote. Tokiu būdu mes galime užtikrinti skaidrumą tik tokiu atveju, kaip skaidrumas yra užtikrinamas žemės ūkio politikos srityje, mes galėsime tinkamai pasinaudoti visais turimais fondais ir jų lėšomis, ypatingai struktūrinių fondų lėšomis. Ačiū, dabar keturias minutės vyks spontaniški pasisakymai. Pirmas kalbės ponas Iriš. Dėkoju, ponė pirmininkė prisimenu tuos laikus, kuomet buvo steigiamas globalizacijos fondas, jau tada mes diskutavome, ar tai yra geras dalykas ar ne, ar bus gerai, ar bus negerai, jeigu mes lėšas iš globalizacijos fondo e, kurios yra skirtos padėti žmonėms, integruoti jos į darbo rinką, Ehm, ar, ar mes teisingai panaudosime tas lėšas. Tokiu būdu mes tarsi e, palengviname įmonių situaciją, e, leidžiame joms e, perkelti įmonės. Dėl atvejis yra įdomus dėl to, kad mes čia matome, kad žala nebuvo sumažinta, o kaip tik įmonė e, tarsi buvo paskatinta perkelti įmonę. Ji gavo lėšas, kuriomis galė, pasinaudojusi jį galėjo perkelti, perkelti įmonę. ES lėšos nėra pakankamai kontroliuojamos. Mes bandome prisiderinti prie konkurencingumo politikos, tačiau taip elgtis nėra tikslinga. Dažnai tai mes netgi elgiamės priešingai šio fondo tikslui. Gerbiamo komisaro dėmesį norėčiau atkreipti į tai, kad mes turime pasirūpinti, kad ES lėšos būtų naudojamos koordinuotai, kad ateityje nesusidurtume su tokiais atvejais. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, kitas kalbėtojas yra Adrianas Isira. Dėkoju. Ekonominė ir finansų krize palėtė plieno e, pramonę ir laivų statybos pramonę. Mano gimtasis mėgstas Rumunijoje labai nukentėjo dėl šios krizės ir kalbant apie Europos globalizacijos fondos, fondo lėšų panaudojimą. Jis galbūt, tos lėšos gali padėti atleistiems iš darbo darbuotojams. Norėčiau taip pat pakalbėti apie tai, kad reikia investuoti į sunkiosios pramonės atnaujinimą, e, kad ji būtų netokia tarši. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar vieną minutę suteikiama ponui Krauli. Dėkoju, pirmininkė, kaip ir mano kolegos, norėčiau padėkoti komisarui, pranešėjui už jų nuveiktą darbą. Tikriausiai komisaras prisimena, kad sausio mėnesį aš ir mano buvęs kolega Mis mėginome kaip tik ir įkurti šį padaryti tai, kad globalizacijos fondas padėtų dėl darbuotojams. Mes ES lygyje dabar privalome uh, siekti, kad žmonės būtų pirmiausia remiami, kad jie atsidurtų mūsų politikos centre, kad jie būtų ginami. Žinoma, yra tam tikra rizika, kad ES neatsilieps greitai. Ir čia norėčiau padėkoti asmeniškai komisarui už jo aktyvų darbą, ne tik parlamente, tačiau taip pat ir asmeniškai susitinkant su darbuotojais. Taip pat norėčiau pasakyti kitiems kolegoms kitų klausimų kontekste, kad globalizacijos fondas veikia tikrai pozityviai ES lygių ir jis skatina klėstėjimą. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, jog jeigu jūs duosite žmogui žuvį, jūs jį pamaitinsite vienai dienai, tačiau jeigu jūs išmokysite, kaip žvejoti, jūs jį pamaitinsite visam likusiam gyvenimui. Dėkoju. Dėkoju ponui Krauli, dabar ponė Šrater. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie antrojo komisaro Špidlos pasisakymo. Jis sakė, kad mes negalime įtakoti įmonių sprendimų. E, tai netiesa. Mes galime įtakoti įmonių sprendimus, mokėdami joms subsidijas, mokėdami paramą e, iš Europos atitinkamų fondų. Todėl parlamentas tuomet, kai mes nagrinėjame šį reglamentą, nagrinėjame įmonių perkelimo klausimą. Tačiau ponė Piperi EPP e, visas tas diskusijas e, padarė bevertėmis ir e, pakako penkių metų, kad mes pamatytume, ką reiškia. E, mes žalieji tuomet vieninteliai sakėme, kad mums reikia dešimties metų e, e, termino, kad tik po dešimties metų įmonė galėtų persikelti į kitą vietą. Itt hozzászólásra van még időben lehetőség. Dėkoju. Dar yra laiko dviem pasisakymams. Pone Skvidlevska, ir po to ponė Beres. Abiem skiriama po vieną minutę. Panie Przewodniczący, poprzez urhu. Nemas pirmininkė, naudojant Europos globalizacijos fondo e, lėšas, e, sąjunga susidūrė su ekonominiais sunkumais, kurie kyla dėl e, pasaulinės situacijos, tai yra finansų ir ekonominės krizės, o tik vieningi veiksmai leis mums efektyviau kovoti su pasiekmėmis lėšų panaudojimas Belgijos ir Airijos atleistiems darbuotojams leidžia galimybę jiems surasti naujas darbo vietas ir persikvalifikuoti. Fondas taip pat e, privalo remti įmonės ir apskritai užimtumą. Taigi e, šio fondo lėšų panaudojimas įvairiose valstybėse demonstruoja solidarumą. Dėl įmonė, kuri nusprendė perkelti savo gamyklą iš Airijos į e, valstybę, kurioje yra mažesnės gamybos sąnaudos, tai yra Lenkija, e, vietovė prie Lodzės miesto. Lenkijoje situacija e, užimtumo yra pakankamai sudėtinga, o dėl e, fabrikas gamykla sukurs tame regione 2000 naujų darbo vietų ir leis geriau vystyti, vystytis visai Lodzės apskričiai. Ačiū. Ačiū, ponė Beres. Vieną minutę prašau kalbėti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau nuraminti gerbiamą kolegą Kraulį, niekas iš mūsų komiteto neabejoja Europos globalizacijos fondo veiksmingumu arba būtinumu. Mes manome, kad jo lėšų panaudojimą tik tai reiktų optimizuoti. Komisaras ką tik minėjo, kad reikėtų užkirsti kelią subsidijų medžiojimui, o tokia yra dabartinė situacija. Ir aš manau, kad jūsų įpėdinis, kuris bus atsakingas už Europos globalizacijos fondą, turėtų siekti pakeisti dabartinę situaciją, kuomet dabar e, piknaudžiaujama bendrijos parama apeidinėjant egzistuojančias taisyklės. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone komisarė Špidla, jums suteikiamas žodis, o po to pasisakys ponas Bögė. Pone Špidla, prašau. Ponas ir ponai. Sformuluoti do dvou eh, para. Aš galėčiau apibendrinti šią diskusiją ir dvi kryptis diskusijos išskirti. Pirmoji kalba apie tai, kad e, Europos globalizacijos fondo lėšos yra naudojamos teisingai, tačiau galima būtų labiau jų panaudojimą optimizuoti pat buvo minėtas, minėti tam tikri laikotarpiai, nors aš manau, kad mes įsprendėme šį klausimą ir valstybės narės gali reaguoti nedelsdamos ir po to joms gali būti kompensuojamos patirtas išlaidos, tačiau šiuo klausimu mes galime diskusijas tęsti ir galime iškoti toliau tinkamiausių sprendimų dėl atskiros biudžeto rūtės numatymo globalizacijos fondui. Taip jūsų pastabos buvo teisingos, nes dabartinis lėšų panaudojimas ne visą laiką buvo tinkamas e, arba pats tinkamiausias, tačiau fondas vis tik tai veikia ir buvo jisai sukurtas. Aš manau, kad reikia kelti visus svarbiausius klausimus ir ieškoti kaip įmanoma gerenių, geresnių juos atsakymų druhá otázka která se vedla o které Tačiau e, manau, kad tos mūsų diskusijos vis tik tai nepagerins fondo lėšų panaudojimo situacijos. Antroji diskusijų kryptis buvo sudėtingesnė, ten buvo daugiausiai kalbama apie įmonių perkelimą, apie subsidijų medžiojimą ir kitus susijusius sudėtingus klausimus. Aš Manau, kad iš tikrųjų verta visus šios klausimus aptarinėti. Tačiau reikia remtis faktais ir tuos faktus suprasti. Noriu paminėti keletą su dėl įmonės perkelimų susijusių faktų. Tie faktai taip pat yra susiję su mūsų diskusijos eiga šio klausimo. Pirmasis faktas, kurį noriu paminėti, yra tas, kad EBPO duomenimis atlyginimų sąnaudos Lenkijoje yra didesnės nei Airijoje. Ir apie tai mes neturėtume pamiršti pirmiausiai. Iš tikrųjų yra labai lengva supaprastintai diskutuoti, lyginant situacijas, skirtingas situacijas abiejose šalise. Tačiau mes turime remtis tikrais faktais ir e, atsižvelgti į įvairius aspektus. Ties klausimas yra susijęs su pačia dėl įmonė. Iš tikrųjų yra teisybė, kad dėl savo gamybą Limerikė pradėjo 91 metais, tai yra prieš 18 metų. Taip pat yra tiesa, kad nebuvo niekur užfiksuota, kad dėl įmoniai būtų buvę išmokėtos kokios nors europinės paramos lėšos negaliu garantuoti, kad dėl negavo paramos iš regionų plėtros fondo, nes e, dešimto dešimtmečio pradžioje europinės paramos lėšos nebuvo skirstamos remiantis tą pačią tvarką, kokią galioja dabar. Sprendimas perkelti gamybą į Lodzės miestą buvo priimtas dėl įmonėje 2007 metais. Taip pat yra tiesa, kad Lenkijos vyriausybės teikiama parama e, šiam projektui. Apie ją mums buvo pranešta 2007 metų gruodžio mėnesį, taigi e, iš struktūrinių fondų lėšų ši parama nebuvo teikiama. Tačiau visais atvejais, kuomet paramos dydis viršė 50 milijonų eurų, mes labai atidžiai išnagrinėjame visus aspektus, taip pat ir poveikį darbo rinkai. Tai mes galim, negalime teikti, kad e, jūsų minėti sprendimai ir atvejai yra vieni su kitais susiję. Tačiau tai nereiškia, kad mes iš naujo ir iš naujo neturėtume diskutuoti klausimų susijusių su Europos biudžetiniu lėšų panaudojimu. Mums reikia geresnio, didesnio biudžetinio aiškumo ir nuseklumo. Todėl aš džiaugiuosi, kad ši diskusija vyksta, tikiuosi bus panašių diskusijų ir ateityje. Dėkoju už jūsų pasisakymus ir už galimybę man su jumis aptarti klausimus susijusius su Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimu. Baigdamas noriu pabrėžti, kad vykdant įvairius politinius sprendimus egzistuoja rizika, kad lėšos nebus panaudojamos pačiu tinkamiausiu būdu ir ta rizika visuomet išliks. Todėl mes privalome turėti omenyje, kad tokia rizika egzistuoja ir privalome turėti pakankamai drąsos, kad galėtume peržiūrėti tam tikrus nusistovėjusius principus ir ieškoti tiek techninio pobūdžio, tiek politinio pobūdžio susitarimų ir sprendimų ir pasirinkti tinkamą sprendimų prieimimo kryptį. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis teikiamas ponai Biogiai. Pone pirmininkė, norėčiau dar kartą pasakyti, kad bendradarbiaudami e, tarp biudžeto ir užimtumo reikalų komiteto per pastarosius mėnesius tengiamės kiek įmanoma greičiau pagreitinti procedūrą. E, tai ir užimtumo reikalų komitetas netgi įsteigė specialią darbo grupę. Mes e, stengiamės, kad kiek įmanoma greičiau būtų patikrinta e, situacija, kad kiek įmanoma greičiau galėtume e, suteikti lėšas atitinkamiems darbuotojams ir jų šeimoms. Toliau kitas dalykas kalbant apie finansinį reglamentą ir apie naujas priemonės susijusias su biudžeto lėšomis, reikia E, tikrinti ir lėšas naudojamas iš globalizacijos fondo, lygiai taip pat kaip ir iš kitų instrumentų. Čia reikia kalbėti apie lėšų valdymą, apie e, ES ir na, valstybių narių institucijų bendradarbiavimą ir taip pat pamastyti e, apie tai, kaip būtų galima dar geriau e, suorganizuoti šio fondo sąveiką su Europos socialiniu fondu. Tai yra galimos diskusijos, kurios padėtų mums pagerinti situaciją. Kalbant apie finansavimo šaltinius, ponė komisarė, jūs techninė prasme iš tiesų esate teisus, kalbant apie mokėjimų įgaliojimus iš e, Europos socialinio fondo. Tačiau galiausiai aš norėčiau pasakyti, kad bendra situacija, kalbant apie mokėjimų mokėjimus ir įsipareigojimus e, kalb, tiek Europos globalizacijos fondo, tiek Europos socialinio fondo situacija yra tokia, kad galiausiai mes turime turėti tokį rezultatą, koks buvo numatytas e, planuojant biudžetą, nes e, negali atsitikti taip, kad vėliau mes E, tuose fonduose liks, e, turėsime likusių lėšų ir, ir paskui galėsime jas skirti papildomų programų finansavimui. Iš tiesų netoks yra šio fondo tikslas. Tai, ką Jūs pasakėte, mes įsidėmėjome, mes taip pat nagrinėdami Nokijos e, įmonės perkelimą iš Bochumo į atitinkamą vietą Rumunijoje, e, taip pat nagrinėjame tą klausimą, tačiau, kaip jau minėjau, e, būtų labai svarbu patikrinti, koks yra bendradarbiavimas tarp komisijos ir valstybių narių, nes kartai susidaro įspūdis, kad čia panašiai, yra panaši situacija kaip su žuvininkystės kvotomis, kad kiekviena e, institucija tarsi nustumė nuo savęs kitai e, tuos klausimus. Taigi mes bandysime ir toliau intensyviai nagrinėti šios klausimus, užduoti klausimus ir daryti viską, kad komisija komisija darytų, elgtųsi pagal taisyklės, kurias pati priėmė. Na, o baigdamas norėčiau pasakyti, e, paprašyti, kad rytoj balsuodami pritartumėte mano pranešimui. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar baigiame diskusiją šiuo klausimu. Rytoj balsuosime dėl šio pranešimo. E, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra žodinis klausimas Europos ir Viduržėmio jūros regiono valstybių laisvosios, prekyb, laisvosios prekybos zonos projekto padėtis. Noriu pasveikinti komisarą Tajanį ir suteikti.